patvirtinti pataisimai. Taip pat norėčiau jūs informuoti, kad e, ketvirtadienį pagal 174 straipsnį bus patvirtinti 12 teisėkuros aktų pagal atitinkamas procedūras ir viskas bus užfiksuota šio posėdžio protokole. Ponas Borgecijo. Jūs norite pasisakyti dėl darbo tvarkos? Taip, pirmininkė, šį rytą Veneto regione buvo areštuoti 30 žmonių, e, e, tą padarė policija. Tiksliau, tai buvo 13 žmonių. Ir, e, šie, ir aš manyčiau, kad reikėtų spręsti šią klausimą, nes buvo pažeisto žmogaus teisės vienoje iš ES valstybių narių. Mes turime kažką daryti. Ponas Borgezijo, jūs tikriausiai puikiai suprantate, kad jūsų iškeltas klausimas neturi nieko bendra su mūsų posėdžio darbo tvarke. Na, bet e, pirmininkas išgirdo jūsų pasisakymą. Pane Greslė, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš e, noriu pakritikuoti parlamento pirmininką. Yra pateiktas pranešimas dėl biudžeto, parlamento biudžeto įvykdymo Ir jis sakė, kad 47 punktas nepriimtinas e, dalį byloje. E, pirmininkas e, taip pat dalyvavo, nors visas tyrimas truko mėnesių mėnesius. Pirmininkas nutraukė gerbiamą kalbėtoją. Nėra vertimo. Pone Greslė, negirdėjau, e, ką jūs sakėte, nes nebuvo vertimo. Panašu, kad dabar e, vertimas jau veikia. Jūs pateikėte pastabų dėl e, parlamento biudžeto patvirtinimo, bet tas pastabas reikėjo, reikės pateikti vėliau, kai nagrinėsime atitinkamą darbo tvarkės klausimą. Tai bus galima padaryti šį vakarą, pane Greslė. Bet aš gal galėčiau sužinoti teisinį pagrindą, kodėl um, parlamento pirmininkas ėmė ir išbraukė 47 punktą pagal 147 straipsnį, buvo galima teikti tik pakeitimus, bet neišbraukti punktą. Aš manau, kad reikėtų pateikti atitinkamą užklausą biurui. Dėl teisinio pagrindo Tai yra 20 straipsnis, bet kokiu atveju pastabas galėsite pateikti tada, kai vyks diskusijos atitinkamų šiuo darbo tvarkės klausimu. Na, o dabar mes kalbame, mes pakalbėkime apie darbo tvarkės pakeitimus. Kai bus tvirtinamas biudžetas, kai bus kalbama apie biudžeto patvirtinimą, tai kiekvienas galės pateikti savo pastabas. Na, o dabar eikime prie darbo tvarkės, kurią patvirtino e, frakcijų pirmininkai ir yra pateikta pasiūlymų, kaip būtų galima pakoreguoti e, darbo tvarkę. E,